delegacijos santykiams su Magrebo šalimis e, nariu. Ar yra kokiu nors komentarų šių klausimų? Niekas nenori nieko pasakyti, taigi šį skirimą laikau patvirtintų.